pakeitimų balsuosime per kitą, per kitą sesiją. Na, dabar kitas darbo tvarkės punktas. Tarybos ir komisijos pareiškimai dėl būsimosios 2012 metais vyks, vyksiančios pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos ir galimo tarptautinio telekomunikacijų reglamento taikymo srities išplėtimo. Norėčiau pasveikinti Kiprą, pirmininkančią valstybę. Ir dabar žodį suteiksiu ministrui, kuris pasakys tarybos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų sritis, aišku, yra susijusi su na, tarptautinėmis tele, telekomunikacijomis, ne tik, ne tik su nacionalinėmis telekomunikacijomis. Na ir taip pat turime reglamentą dėl tarptautinių telekomunikacijų. Europos Sąjungai reikia pasirūpinti, kad bet kokie taisyklių pakeitimai tele, tarptautinėme telekomunikacijų reglamente, kuomet, kad kas bus aps, aptarta konferencijoje Dubajuje, kad tai neprieštrautų mūsų teisės aktams. Be kita ko turime pasirūpinti, kad šiks, šiks, šis reglamento pakeitimas nepribotų ES galimų tolesnių akį pakeitimų. Kaip tarybos pirmininkas šiandieną norėčiau Jūs nuraminti, kad taryba iš tiesų suvokia ir akcentuoja šios pagrindinius tikslus e, šioje pasaulinėje konferencijoje kad, nebūt, kad būtų išvengta bet kokio prieštaravimo ES teisės aktams šioje srityje ir taip pat e, bandysime pasirūpinti, kad ES aky šioje srityje būtų plėtojama, kaip mes norime. Valstybės narės, e, kurios dalyvau šioje konferencijoje, apgins ir bandys įrodinti, įrodyti ir įtikinti kitas telekomunikacijų sąjungos narės, kurios dalyvau šioje konferencijoje. 27 valstybės narės yra pasiryžusios viską padaryti tam, kad galutinis konferencijos rezultatas atspindėtų ES prioritetus ir prisimtus įsipareigojimus. Kaip žinote, parengiamieji darbai, rengiantis um, šiai konferencijai, yra gan sudėtingi, kadangi tai susijęs su keliais, su keliais etapais. Ypatingai aktuali, aktuali ES yra darbo grupė ir taip pat telekomunikacijų administracijos. ES valstybės narės ir ES komisija labai aktyviai dalyvavo šiame parengiamajame procese ir gynė savo poziciją, kuri buvo vienoda. ES komisija taip pat dalyvavo šioje šiuose parengimuosiuose darbuose ne kaip e, dėrybininkė, bet kaip stebėtojas. Visapusiškas dalyvavimas yra įmanomas tik tai sąjungos nariams, ITU nariams. Taip pat, e, norint, kad komisijos darbas būtų aktyvesnis, e, siekiant mūsų tikslų, mes paprašysime, kad ES per komisiją būtų priimta kaip stebėtoja, patarėja. Nors pagal šį statusą Europos komisija negalės dėrėtis ES vardu, tačiau Europos komisija galės pasisakinėti dėrybose, kad būtų galima pateikti informacijos tais klausimais, kurie yra aktualūs ginant ES poziciją. Ir tokiu būdu Europos komisija galės dalyvauti ir išsakyti rūpimus valstybėms narėms klausimus. Nuo pat Kipro pirmininkavimo pradžios mes aptarinėjome komisijos pasiūlymą, kuris iš esmės buvo priimtinas visapusiškai tarybai. Šio pasiūlymo tikslas buvo prieš vengti bet kokių konfliktų ir prieštaravimų ES teisės aktams, tam taip pat pasirūpinti, kad ES teisės aktai galėtų plėtotis taip, kaip mes nuspręsime, kaip norėsime. Europos komisija taip pat pasiūlė, kad Europos Sąjunga, kuri būtų atstovaujama Europos komisijos, galėtų dėrėtis peržiūrint taisyklės e, Dubajaus konferencijoje. Na, dėl šio pastarojo dalyko turime pripažinti, kad e, telekomunikacijų sąjungos tais, taisyklės neleidžia ES dalyvauti konferencijoje kaip e, visapusiškai dėrybininkiai. Na, ar komisija dalyvaus kaip stebėtoja, ar stebėtoja patarėja? Pagal sąjungos taisyklės stebėtojai negali teikti pozicijų ir dalyvauti dėrybose. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad taryba visapusiškai pripažįsta tai, kad Europos komisija turėtų pristatyti ES poziciją, tačiau turėsime palaukti, kol įvyks Dubajos konferencija. Na ir dar norėčiau pabrėžti, kad e, taryba pripažįsta, jog Europos komisija turėtų pristatyti ES poziciją. Na, tačiau tik ES valstybės narės gali dėrėtis dėl pasiūlymų. Tokios yra telekomunikacijų sąjungos taisyklės ir taryba tų taisyklių pakeisti negali. Tačiau svarbiausia yra tai, kad komisija ir valstybės narės e, artimai bendradarbiautų siekiant, kad ES pozicija būtų tinkamai, nuosekliai pristatinėjama Dubajuje, ji būtų pristatinėjama laiku, tam, kad mes galėtumėme pasitelkti ES delegatų bendrą patirtį ir žinias. Taip pat labai svarbu veiksmingai koordinuoti veiksmus vietoje, tam, kad galėtumėme laiku sureaguoti, sureaguoti efektyviai į gausybę pasiūlymų kuria, kuriuos pateiks telekomunikacijų sąjungos nariai. Pirmininkaujantis Kipras yra parengęs e, atitinkamus dokumentus, e, kuriuos išanalizavo taryba. Ir prie tų dokumentų rengimo prisidėjo 27 valstybės narės ir komisija susitikimų metu. Penktadienį, lap, lapkričio 16 dieną, Briuselėje Kipras, pirmininkaujantį valstybę ir Europos komisija surengė susitikimą su nacionalinių delegacijų iš valstybių narių vadovais ir taip pat delegacijų nariais, rengiantis Dubajaus konferencijai ir esminėms diskusijoms dėl to, kaip būtų galima užtikrinti praktiš, praktinį veiksmų bendradarbiavimą tam, kad geriausiai galėtumėme atspindėti ES interesus toje konferencijoje. Kalbant apie konferencijos procedūras, Aš tikiuosi, kad e, ponios Verhain iškeltas žodinis klausimas e, ir atsakymas į tą klausimą puikiai atspindės ES komisija. Dabar kalbant apie internetą ir interneto paslaugų tiekėjų apmokestinimą. Čia reiktų pasakyti, kad jeigu konferencijoje būtų susitarta, kad sąjunga, telekomunikacijų sąjunga turėtų reguliuoti internetą, ir telekomo operatoriai galėtų apmokestinti interneto paslaugų tiekėjus, tai prieštarautų pagrindiniams ES tikslams. Ir tuomet rezultatas tikrai nebūtų suderinamas su ES teisės aktais, nei dabar, nei e, galimai pakeistais teisės aktais. ES pozicijoje, bendroje pozicijoje turi atsispindėti mūsų pirminiai pasiūlymai, kas e, vyko ir parengiamuosiuose darbuose, atsižvelgiant e, į ES teisės aktų šioje srityje. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad e, kai buvo sukurtas tarptautinis telekomunikacijų reglamentas 88 metais tiesiog uh, buvo numatyti atskiri tinklai atskiroms paslaugoms teikti, o dabar vis dažniau matome, kai yra bendra infrastruktūra, kuri pagrįsta interneto protokolu ir yra teikiamos visos paslaugos, ar tai būtų balso, ar video, ar duomenų tiekimo paslaugos, tai yra vieno įrenginio klausimas. Na ir dėl to smarkiai išaugo ir mobiliųjų, aišku, telekomunikacijų sritis ir taip pat tinklai susiduria su vis didesniais e, srautais, informacijos duomenų, ypatingai video duomenų perdavimo srautais. Taigi dėl to šiandieno, šiandienos telekomunikacijų sistemos struktūra ir atitinkamos tą sistemą reglamentuojančios taisyklės susiduria su atitinkamais iššūkiais tiek išsivyšiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Na ir taryba yra visapusiškai pasirengusi padaryti viską, kad e, tarptautinės telekomunikacijų konferencijos rezultatai visapusiškai atitiktų ES teisės aktus ir ES tikslus toliau plėsti skaitmeninę ekonomiką ES. Ačiū. E, Labai ačiū. E, tarybos atstovui. Toliau komisaras Antonijo Tajanė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė. Aš at, pakeičiu ponę Nelį Krūz šiandien. Internetas organiškai buvo plėtojamas gyvendinant inovacijas ir juo galėjo naudotis visi piliečiai. Internetas taip pat prisidėjo prie darbo vietų ir ekonomikos augimo tiek Europoje, tiek pasaulyje, tiek besivystančiose valstybėse. Per Dubajaus konferenciją bus bandoma priimti naujas nuostatas ir peržiūrėti sutartį. Ir tai galėtų turėti neigiamą įtaką ekonomikos augimui ir ir kitiems e, e, aspektams. Tai taip pat padidin, gali padidinti sąnaudas, padidinti e, administracinę naštą ir mūsų pramoniai tai būtų nenaudinga. Labai svarbu taip pat pažymėti, kad daugelis valstybių, kurios nori, kad tas reglamentavimas būtų griežtesnis, nepritarė ES vertybėms bei e, negerbė žmogaus teisių. Tai, kas yra siūloma per tą konferenciją, gali turėti neigiamą įtaką privataus gyvenimo apsaugai bei e, laisvėms. Todėl e, mes turėtume atmesti tokius pasiūlymus. Būtent todėl ES turi e, priešintis, kad e, dabartinės nuostatos būtų keičiamos ir išplečiamos e, ir kad, e, kad tai nebūtų taikoma duomenų srautui bei interneto valdymui. Mm Mes e, žinome, kad yra pakankamai daug valstybių, kurios pritarė ES pozicijai. Ir aš esu tikras, kad e, rizika keliančios nuostatos e, bus nepriimtos, jeigu imsimės priemonių. Tačiau turime koordinuoti savo veiksmus ir turime nuveikti didelį darbą. Europos, sąjunga, Europos komisija džiaugiasi kad e, Europos pašto ir telekomunikacijų e, sektorius taip pat, e, sektoriai pas mus taip pat mano, kad interneto paslaugų tiekėjai neturėtų patekti tą konferenciją. Du 2012 2011 metų rūpiučio mėnesį parengtas dokumentas šito klausimu ir pateiktas e, taip pat parlamentui. Mes e, siekiame, kad e, tos nuostatos, kurios, kurias siūloma priimti minėtoje konferencijoje, net, neturi daryti neigiamas įtakos ES akį ir kad tai neturi apimti tarifikavimo ir kompensacijų sistemos. Nesant specifinio reglamentavimo telekomunikacijų ir interneto srityje, ES e, turės e, priimti atitinkamas nuostatas dėl interneto neutralumo, nes mes manome, kad tai būtų būtina. Valstybės narės greitai priims pirmininkaujančios valstybės e, pasiūlymą šituo klausimu. Mes manome, kad tai, kas siūloma pasaulinė, priimti per pasaulinę konferenciją, darys neigiamą įtaką atviram ir inovuojančiam internetui. Tačiau komisija tuo pat metu apgailestauja, kad valstybėms narėms nepavyko susitarti dėl rūcinių klausimų ir dėl ES atstovavimo, kaip numatyta Lisabonos sutartyje. Būtina, kad ES kalbėtų vienu balsu, kad dėrybos Dubajuje vyktų sėkmingai. Būtent todėl komisija padarys viską, kas įmanoma, kad ES pozicija būtų ginama kaip galima e, veiksmingiau toje e, pasaulinėje tarptautinių telekomunikacijų konferencijoje. Ačiū vicepirmininkė. Toliau politinių frakcijų vardu, pirmiausia, EPP. Žodis suteikiamas poniai Ferhajan. Dvi minutės. E, gerbiamas pirmininkė, gruodžio mėnesį rutinė telekomunikacijų konferencija kurs naujus standartus, juos aptars iki šiol. E, Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga yra sutarusi dėl e, tarpų veiko standartų. Kinijos ir kitos, Kinija, kitos šalis, Junktinės valstijos e, norėtų, norėtų padaryti pakeitimų ir į reglamentą įtrauktų interneto infrastruktūrą. Mes tą, tą, tai atmetame, mes norime, kad vyrautų informacijos laisvė ir nenorime, kad būtų kokie nors e, ribojimai taikomi internetui. Laisva prieiga prie interneto ir nediskriminuojamas duomenų perdavimas reiškia, reiškia, kad internete išliks didžiulis potencialas. Taigi turime galvoti apie demokratinės struktūras ir e, interneto vaidmenį čia. E, būtent mažos ir vidinės įmonės patenka į rinkas panaudodamas internetą ir todėl mes raginame komisiją ne taikyti valdymo struktūrų internetui, kaip e, siūloma. Turime gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ir leisti toliau plėtotis ekonominiam potencialui. Reikia suinteresuotų šalių požiūrio. Tai pasirodė vertinga praeitie ir tai bus ateityje. Dėl to aš raginu komisiją ir tarybą E, gėdoti iš vienų natų ir efektyviai atstovauti Europos Sąjungą. Turime galvoti apie interneto e, vystomąjį potencialą, apie e, laisvės taip pat. Ačiū. Toliau panas Kalkinas, socialistų frakcijos vardu, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiame parlamente užkirtume kelią aktą patvirtinimui prieš kažkiek laiko balsavome nuosekliai dėl laisvės ir interneto atvirumo. Ir man atrodo, kad artėjantį pasaulinį komunikacijų konferencijai mes turime laikytis griežtos politikos. Manau, kad ES turėtų patvirtinti bendrą poziciją, gero pagrindo, kurį pateikė komisija, gero dokumento, kurį pateikė komisija pagrindu. Mes dalyvausime E, jungtinių tautų organizacijos darybose. O e, mes atstovausime kaip atskiros šalis, kurios turi skirtingus interesus. Internetas yra labai galinga priemonė, daugelis šalių norėtų jį kontroliuoti. Ir turime įvairių pavyzdžių, kaip įvairios šalis ar organizacijos nori e, kontroliuoti internetą, pavyzdžiui, keisti verslo modelį, padaryti jį E, brangesniu. E, yra monopolijos, kurios to siekia. Kurios vyriausybės, kaip esame girdėję, nori sukurti nacionalinį internetą. Tai yra, e, to neįmanoma padaryti. Aš, yra taip pat kitų pasiūlymų, kurie bus greičiausiai toje konferencijoje pristatyti. E, juos pateiks Rusija, labai galinga valstybė, sakydama, kad valstybės narės turėtų e, turėti galimybę reguliuoti reguliuojančių agentūrų e, veiklą. Tai būtų interneto pabaiga. Arba valdyti internetą nacionalinėje teritorijoje. Ką tai reiškia? Ir ką tai reiškia siekti su internetas su suverenėmis valstybės teisėmis? Jie siūlo, kad valstybės narės turėtų vienodos teisės, sprendamos dėl internetų e, adresų ir domenų e, pavadinimų tai yra neįmanoma padaryti. Todėl mes reikalavome, kad ES turėtų bendrą poziciją ir labai griežtai, e, labai aktyviai įtrauktų komisiją į šią konferenciją. Ačiū. Toliau Alde frakcijos vardu pone Šakė. Mm, dvi minutės su pusė. Ačiū pirmininkė. Daug girdėjome apie taisyklės. Aš norėjau šiek tiek pakalbėti apie kontekstą, kuriame diskutuojame dėl šios rezoliucijos. Internetas ir technologijos pakeitė žmonių gyvenimą visame pasaulyje. Jie gali gauti informaciją, laisvai reikšti savo mintis ir dokumentuoti žmogaus teisų pažeidimus verslui, verslininkams tai yra galimybės, e, internetas teikia galimybės taip pat. Technologijų dėka e, galima mesti iššūkį galioms, kurios e, yra vyriausybių rankose. Tuo pat metu reikia saugoti, kad neatsiras naujų e, monopolijų. Revoliucijos niekad neatsiranda be protestų, kurie turi interesų. Verslui, nu, iš verslo, kurie nori užtikrinti savo pelną, vyriausybės nori kontroliuoti žmonės, daug, daugiašalės organizacijos yra nauja arena tokiems mūšiams. Ir ši telekomunikacijų sąjunga galbūt yra šiek tiek techninė organizacija, kurianti standartus, tačiau tie standartai yra naudojami politinėse kovose, kovose ir e, paskirstant internetą pagal teritorijas, kad būtų galima e, saugoti savo interesus ar verslo modelius. E, Žgniaužiamas laisvas žodis ir dėl kibernetinio saugumo vardan bandoma riboti teisės ar laisvą žodį, pavyzdžiui, Afrikoje arba Niderlanduose, pavyzdžiui, e, interneto greitis buvo ribojamas. Dėl to mūsų partija Niderlanduose e, patvirtino atskirą įstatymą. Kai kas aiškina, kad tai, e, internetas turėtų būti reguliuojamas, kai kas sako, kad tai yra ta vidinis prieštaravimas. Internetas yra vaisinga platforma ir jį išsivystė be jokio didelio reglamentavimo. Šiandien kalbame apie telekomunikacijų sąjungoje, kuri susitiks Dubajoje e, konferencijoje. Ir dabar prasminga, aišku, būtų reglamentavimą šiek tiek pakeisti, nes jis yra gana senas, tačiau turime priešintis, e, turėdami galvoje, kad e, sąjungos rekomendacijos nėra privalomi dokumentai. 27 valstybės narės kiekviena gali balsuoti, balsuoti atskirai. Ir jeigu ES turi, e, e, jeigu kad ES būtų girdima, jie turi kalbėti vienu balsu ir turime propaguoti internetą kaip viešą erdvę, kur pagrindinės laisvės yra tvirtai garantuotos. Ačiū ponės Hakė. Toliau žalių vardu ponė Anders Dotter. Vieną minutę. You, Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas surado laiko aptarti būsimai pasauliniai tarptautinių telekomunikacijų konferencijai. Per dažnai, kai, yra, kai turi būti priimami svarbus sprendimai dėl to, kaip mes turime bendrauti, jie yra priimami tarptautiniu mastu ir dėja visuomenė į tai nėra įtraukiama ir tai nesulaukia pakankamo dėmesio. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas per šią pastarą savaitę parodė, kad gali atstovauti visuomenės interesams, kalbant apie tarptautinės telekomunikacijas. Mes parengėme rezoliuciją, kuri, kurie aiškiai parodome parlamento poziciją dėl interneto reguliavimo ir telekomunikacijų technologijų. Taip pat kalbame apie skaidrumą. Ir taryba tai yra aptarusi. Aš džiaugiuosi, kad visos politinės frakcijos bendradarbiauja šioje srityje ir tikiuosi, kad ir taryba ir komisija atsižvelgs į mūsų pasiūlymus ir ateityje. Dėkoju. Ačiū, kad tik kalbėtojai. Pirmiausia, ponas Gunaras Hekmarkas, jam skiriamos dvi minutės. Pone pirmininkė, aš manau, kad čia vyrauja platus sutarimas šioje salėje ir komisija, ir taryba sutarė, kad svarbiausias uždavinys yra apginti interneto laisvę. Ir puiku girdėti, kiek gilus yra tas susitarimas. Mes visi žinome ir čia buvo pasakyta, kad interneto laisvė yra būtina sąlyga plėtojantis, plėto, plėtoti internetui. Mes visi žinome, kad ką interneto laisvė, ką ką reiškia, tai reiškia žodžio laisvę, informacijos laisvę. Interneto laisvė pakeitė visuomenės, jas vis dar keičia ir jas keis. Priklausomai nuo to, ar internetas išliks laisvas ar nepriklausomas. Visi žinome, kad yra daug jėgų, režimų, kurios, no, kurio, kurios norėtų stabdyti tą plėtrą, nes būtent dėl tų priežasčių jos bijo informacijos, bijo žodžio laisvės. Dėl to labai aišk, aiški ir ryštinga reikalinga ES pozicija siekiant apginti interneto laisvę ir nepriklausomybę. Taip pat turėtumėme neginti ir nepateisinti tų, kurie nori kištis, nori intervencinės politikos. kurie nori bloku, blokuoti paslaugas. Na, visuomet tos jėgos, tie režimai, kurie labiausiai nori kenkti interneto laisviai ir informacijos laisviai, visuomet to griepsis. Ir bandys blokuoti interneto reikšmę. Matysime tuos pačius pokyčius ateityje, kaip matėme praeitie. Ir geriausias būt, dalykas, ką galėtumėme padaryti, apginti internetą nuo tų režimų, kurie nori riboti laisvę. Na ir aš džiaugiuosi, kad politinės frakcijos komisija ir taryba taip ryštingai e, sutarė šiuo klausimu. Dėkoju, Debro Serakiani, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip šioje salėje sakėme, ateinantį gruodžio mėnesį vyks Dubajaus konferencija, pasaulinė telekomunikacijų konferencija. Jos tikslas yra dėrėtis dėl naujų nuostatų telekomunikacijų srityje. Turime nepamiršti tai, ką sakė komisijos narys Tajani. Jisai kalbėjo apie tai, kas padaryta iki šiol ir ko nereikia keisti ir turime neleisti, kad uh, būtų sukurta supranacionalinė struktūra esanti virš e, Europos e, Sąjungos šioje srityje. Taip pat žinome, kad tai susiję su skaidrumu, su žodžio laisvė, su demokratija. Ir jeigu manome, kad iškyla grėsmė laisviai, inovacijoms, atvirumui, tai e, tuomet sutarėme dėl būtinybės apsaugoti interneto vaidmenį, todėl kad internetas skatina ir ekonomikos augimą ir užtikrina lygias galimybės visiems. Aš tikiuosi, kad ES kalbės vienu balsu šioje konferencijoje. Daug pasiūlymų, kurie siūlomi aptarti toje konferencijoje, yra kontroversiški, ypač, ypač tie, kuriuose kalbama apie interneto valdymą, nes tuo yra e, pažeidžiamas neutralumo principas. Ir tuo būdu žodžio laisvė, domenų apsauga taip pat e, gali nukentėti. Ir e, tos naujosios nuostatos e, gali suteikti galimybę cenzūrai ir e, nebebus apsaugoti asmens duomenys. Aš manau, kad čia kalba sukasi apie fundamentalius ES klausimus. Dėkoju. Dabar komisijos pirmininkas Antonijo Tajani. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams, kurie pritarė komisijos pozicijai ir komisijos įsipareigojimui siekti, kad ES kalbėtų vienu balsu, gindama laisvę internete, gindama ES vertybės. Vicepirmininkė Krūs bus informuota apie šios diskusijos e, turinį. Tačiau, e, kaip buvo pasakyta, siekiant, e, kad taryba patvirtintų įgaliojimus remiantis 218 starties e, straipsnių, tam, kad mes galėtume vienu balsu e, kalbėti gindami laisvą internetą. Dėkuoju. Dėkuoju vicepirmininkui, dabar pirmininkančios valstybės vardu ponas Lukas Luka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš gal pasinaudojau jūsų dosnumu ir kalbėjau ilgokai, tačiau norėčiau pasakyti, kad e, kai vyksta tokios pasaulinės konferencijos su e, tokiais svarbiais klausimais Europos ateičiai, jeigu mes tik tai galime stipriu vieningų balsų pasisakyti šiuose konferencijose, tai yra puiku. Mes suvokiame, koks yra tokių konferencijų vaidmuo. Ypač tokiu metu, kai technologijos turinys taip greitai tobulėja ir mes neturėtumėme paviršutiniškai kalbėti apie šią politiką. Turėtumėme tiesiog pasirūpinti, kad tie reglamentai būtų neutralūs technologinė prasme ir kad būtų tinkamai suformuluoti. Ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už parodytą susidomėjimą šią pasaulinę konferenciją ir už paramą pirmininkaujančiai valstybei. Ir dar norėčiau pasakyti, kad esame pasiryžę apginti ES interesus Dubajuje. Tai turėtų visapusiškai atitikti ES teisės aktus, kad e, Europa būtų stipresnė, skaitmeninė Europa būtų stipresnė. Dėkojame tarybos e, atstovui. Gavau tris pasiūlymus dėl rezoliucijos. Baigiame diskusijas, balsuosime ketvirtadienį. Dabar nutraukiame posėdį, darome pertrauką iki 9 valandos.